norės pažangos jokiais esminiais klausimais. Todėl kreipiuosi į komisiją, klausiu jūsų, kodėl e, Pekinui suteikėte galimybę laisvai elgtis ir leisti vykdyti pasaulinę kampaniją prieš demokratiją. Hongkongo žmonėms buvo pažadėta galimybė turėti savo valdymo sistemą. Kinija trypia savo pažadus, priimdama nacionalinio saugumo įstatymą. Jeigu norime tikrai ginti demokratiją ir čia, ir pasaulyje, negalime, turime ne tik pareikšti, kad remiame Hongkongo demokratiją, bet e, paremti savo žodžius veiksmais. Aš nepritariu šalio, šaltojo kar, karo retorikai, kurią girdime iš Vašingtono. Tačiau, kaip Margaret Thatcher yra pasakiusi, Jeigu eini kelio vidurį, problema yra tai, kad tave užkliudo eismas e, vykstantis, važiuojantis abiem kelio pusėmis. Taigi, ku, kurią pusę renkatės, kur norite būti? Ačiū, sako pirmininkas. Toliau žodis Ido, idolai Vilanoevai Ruiz. Vienai minutį. Vakar kalbėjome parlamente apie Džordžo Floido mirtį. E, reikėjo jums išgirsti tai, kokie rasistiniai pareiškimai pasigirdo vakar. Noriu priminti, kad nuo 2014 viduržėme jūroje žlugo daugy, žuvo daugybė žmonių, daugybė žmonių dingo be žinios. ES turi užtikrinti pagrindinės teisės ir čia savo teritorijojais. Visiems e, Džordžams Floydams pasaulyje turime sustiprinti valdysenos struktūras, turime savo išorės politikoje veikti be e, nusiginklavimo kryptimi. Hongkongas nori ginti savo teisę taikiai e, renkti demonstraciją kaip Ekvadore, kaip Libane. E, primename Kinijos ir Didžiosios Britanijos sutartis, tačiau turėtume siekti, kad santykiais tarp ES ir Kinijos būtų grinčiami tarp abipusio pasitikėjimo ir abi susitarimo šalis turi turėti galimybę iš, puoselėti savo e, skirtybės. Kaip tai panašiai turime atlikti susidarindami prekybos sutartis pasaulyje. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau žodis Karlui Pudžiamontui. Vienai minutį. Ačiū, vyriausiai įrodai. Mūsų tikslas e, yra pasiekti, kad Kinija gerbtų Hongkongą. Tai reiškia, kad reikia gerbti tarptautinę teisę ir būtent e, teisę į apsisprendimą. Kad Kinija gerbtų Hongkongą, tai atvertų duris didesnai pagarbai žmogaus teisėms visoje šalyje ir suteiktų vilties žmonėms tokiems kaip uigurai, kurie yra etninio religinio persikėjimo aukos. Ir priešingai, jeigu ES nepasieks šio tikslo, jeigu ES tik tai kalbės iš aukšto ir užsiims diplomatiją, e, tai tokia diskusija nebus skirta vienos šalies dviejų sistemų koncepcijai skirta. ES bus parodžiusi dar kartą, kad Ji turi vienus principus ir du standartus. Dviejopos tai standartus. Aš, tiesą sakant, nelabai pasitikiu tokią diplomatiją, kuri nesugeba sudaryti su Kinijos spaudimu. Pone Borelį, aš esu pasirengęs e, būti nustebintas. Labai ačiū. Dabar žodis Andriui Kubiliui. Vieną minutę. Pone pirmininkė, pone Vorelė. Žinoma, mes smerkėme tai, ką daro Kinijos valdžia, jos veiksmus prieš demokratiją ir pažiūrint Kinijos strateginius įsipareigojimus Hongkonge. Aišku, mes remiame Hongkongo žmonės, gyvenančius savo teisės ir autonomiją. Žinoma, ES turi daryti didelį spaudimą Pekinui kitą savaitę. Bet matome tam tikrą paradoksą Kinijos valdžios veiksmuose. Jie, jų bandymai sunaikinti demokratiją Hongkonge aiškiai rodo, kad jie bijo tos mažos demokratijos salos. Paprastai silpna valdžia bando paru, parodo, kad jie bijo. Ir kažkaip tai man primena Sovietų sąjungos žlugimą. Būtent Sovietų sąjunga turėjo silpną valdžią ir bijojo demokratijos. Kinijos žmonės yra protingi ir išvalgus. Tad Kinija nusipelno būti tarp pasaulio lyderių, bet jie turi išmokti, kad nereikia bijotis demokratijos, jie turi išmokti demokratijos iš Hongkongo ir Taivano. Labai ačiū. Toliau ponas Mik Volis, vieną minutę. E, JAV senatas vienbalsiai priėmė įstatymą nukreiptą prieš e, Kiniją, nukreiptą verslo interesų apsaugai. Bet e, Hongkongo įvykiai sukėlė antikinijos protestus E, JAF režimo pakeitimo mašinerija e, e, padėjo Hongkongui orkestruoti, sukurti protestus. Tuo tarpu JAF administracija pats, patys linčiuoja juodavodžius, kiša į kalėjimus žmonės ir priverčia prievartą dirbti žmonės. Tai yra sistema, kuri gyrė protestuotojus Hongkongą. Ši plenarinė diskusija skirta Hongkongui. O kada kalbėsime apie Jemeną? Kada mes e, e, kalbėsime apie įstatymus pažeidžiančią JAV vyriausybę? Labai ačiū. Dabar žodis Antonija Lopes Isturis White. Vieną minutę. Klausiu savęs, ką čia darome. Ar parlamentas tapo Nostradamusu e, ka, dėl Izraelio kalbų? Kol kas dar nieko nenutiko, nors kalbame apie Izraelio atvejį, man atrodo, kad esame čia sušaukti kairiųjų komunistų. Noriu kreiptis į kai ruošiuosi priminti, kad socialistai ir žalieji vakar paremė kai kuriuos aktualius aspektus vis draugė su kitais, pavyzdžiui, aviacijos rytyje. Nes racionaliai masto. Kodėl apie tai kalbame? Dėl to, kad kažka, kažkas, kažką ir iš kairiųjų tai yra apsėdęs. Vilanueva kalbėjo apie Čilę. E, Čilėje nėra diktatūros, o Kuba Kuboje taip yra e, diktatūra, o Izraelis yra demokratiška valstybė. Pakeiskite toną kalbos, pakeiskime temas. Vyriausias įgaliotinis jau viską pasakė. Juk dar nieko nenutiko. Galėsime kalbėti po to, svarsyti po to, kai jau įvyksta aneksija. E, juk nesvarstome čia rinkiminių pareiškimų. E, ačiū. Ačiū. Toliau žodis Marijai Arenai. Vieną minutę, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė. Šiek tiek esu sumišusi, nes ką tik pamačiau balsavimo rezultatus, vakarykščio balsavimo rezultatus dėl susitarimo aviacijos ryties su Izraeliu. Uh, Ir šiek tiek esu sumišusi, nes man kyla klausimas, ar mūsų institucija yra pasirenkusi vis dar ginti daugia šališkumą. Jūs, daug kolegų šiandieną kalbėjo apie įvairias administracijas, kalbėjo apie tai, kad tam tikros šalys pamina daugia šališkumą ir mūsų balsavimas, kuris įvyko vakar, parodė, kad kyla klausimas, ar mes gerbėme daugia šališkumą ir daugia šališkų pagrindų priimtus sprendimus. Taigi vėlgi Nesvarbu, kokios pozicijos jūs laikysitės, ponia Borelė, aš tikiuosi, kad jūsų pozicija bus drasi, kalbant apie Palestinos ir Izraelio konfliktą, bet man kyla klausimas, kaip elgesi mūsų institucija, ar mes sugebame taikyti vienodus standartus, ar nesimame dviejopų standartų, kai kalbame apie Kiniją, Rusiją ir kai kalbame taip pat apie Izraelios ir Palestino konfliktą. Panašu, kad mes, kažin, ar galime priimti tokius sprendimus, kurie turi būti priimami tarptautiniu mastu. Taigi, ponia Borelė, aš manau, kad tas klausimas dabar turi būti keliamas mums, e, šiai parlamentarų asamblėjai. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Natalija Liuazo. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną aš norėčiau išreikšti didelį susirūpinimą. Uh, Kalbant apie koalicinį, koalicijos susitarimą ir dabartinę Izraelio vyriausybę, kuri ketina e, aneksuoti vakarų krantą. Ta aneksija būtų neteisėta, pavojinga ir tai apnuodytų iš tiesų situaciją. Mums čia Europoje, nepaisant viso, visų mūsų skirtumų, yra tam tikras aiškumas. Būtent mes visi aiškiai suprantame, kad jėga nesuteikia visų teisių. Mes suprantame, kad įstatymo viršenybė visuomet yra svarbesnė nei jėgos viršenybė. Taigi, Izraelis privalo atlikti namų darbus ir aš norėčiau pasakyti, kad kai matome, kai 2003 metais Junktinės Amerikos valstijos užpuolė Iraką dėl neteisingų priežasčių ir tai pada, davė tikrai daug neigiamų padarinių. Draugas pirmiausia privalo įspėti tuos, kurie gali padaryti neteisingą žingsnį. Ir aš manau, kad mes visi Europoje žinome, kad privalu išsaugoti taiką. Ir Izraeliui norėtumėme pasakyti, kad jūs privalote pirmiausia siekti taikos. Icakas Rabinas pasakė, kad tik tai stipri tauta gali siekti taikos su savo priešais. Taigi tikiuosi, kad Izraelis pasilgs išmintingai. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis Ernestui Urtasum. Vieną minutę. Sí, muchas gracias. Ačiū. Aneksija, ketimas aneksuoti Palestinos teritoriją, apie ką paskelbė Izraelis, yra tarptautinės teisės pažydimas. Ir ponė, jis turi, White, mes kalbame apie tai dabar, nes nenorime, kad tai nenutiktų. Atrodo, kad jums nelabai rūpi tarptautinės teisės normos, bet daugumai čia šio parlamento narių tai rūpi. Būtent todėl, man atrodo, klaida, klaidinga buvo vakar balsuojant dėl sutarties su, dėl aviacijos su Izraeliu, pritarti jai. Nes pagalvokime, kokią žinę mes siunčiame. Kaip mums ES sekasi ginti tarptautinę daugiašališkumu pagristą tvarką. Ir kaip su ES e, svoriu ir balsu e, santykiuose su jungtinėmis valstijomis. Turime būti labai stiprus ir ištingi E, ypač dėl grėsiančio Izraelio sprendimo ir situacijos, kuris susidarys vidurio rytuose. Todėl Europos diplomatija turi siūsti labai ryštingą žinę, kad tai, kas apie ką kalbama, ne, neįvyks be jokių pasiekmių. Ne, nebus taip, kad nebus pasiekmių. Nes jeigu kažkas nutiks, Izraelis turi žinoti, kad tai reikš tam tikras pasiekmes. Ir būtent e, to, ta, šiame kontekste sutartis su Izraeliu turi būti peržiūrėta. Turime remti saugumo tarybos, tautų saugumo tarybos sprendimus ir veiksmus. Ir atrodo, kad kai tai nutiks, veikiausiai tai pradės. Tai, tai nutiks nuo liep, Liepos mėnesį gali pradėti tokie įvykiai vykti. Taigi atsakas turi būti iš anksto pe, e, praneštas. Dėkoju. Toliau žodis. Paulo Borkė, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vyriausiasis įgaliotinį, sutinku su kolegomis dėl to, kad turime kalbėti garsiai dėl galimos karinės situacijos ir turime priimti rezoliuciją. Ir aš šiek tiek nustebusi dėl to, kad tiek daug uh, pavojaus signalų skamba Europoje. Mes pamiršome, kaip veikia demokratija. Mes turime užkirsti kelią tam tikriems sprendimams ir artimų rytų taikos planas Izraelio valstybėje, Palestinos valstybėje čia Europa tiesiog padeda žmonėms, paremia juos ir siekis be galimybės kažką įgyvendinti nieko neduos. Ir aš manau, kad ES negali atsisakyti savo pastangų. Ačiū. Bertjan Huisen, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Vėlgi, dauguma šalių vienašališkai puola Izraelį, nors visiškai ne, nėra įsigilinę į tai, kaip atrodo tie Izraelio planai ir situacija yra kur kas sudėtingesnė nei kalbėjo kolegos. Nepamirškime, kad kalbame apie tokias teritorijas, kurios iš dalies buvo žydų namai ir 67 metais gynybinis karas vyko ir dabar matome panašius dalykus ir aišku, kažin ar galime kalbėti čia apie aneksiją ir tapnios teisės pažeidimus, tai yra ginčytinas dalykas. Ir vėlgi ES vienašališkai tik tai vertina krizę ir daro tą pačią klaidą dar kartą. Palestinos Izraelio konflikte mes turime atsisakyti vienašališko požiūrio ir kiek įmanoma bandyti atlikti tarpininko vaidmenį. Negalime iš tik iš vienos pusės žiūrėti šį konfliktą. Dėkoju. Ah, Ačiū. Toliau žodis ponui Manu Pineda. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ponia Borelė. Vasario pradžioje paskelbėte, kad kad Izraelis neturi teisės, jūsų nuomonė, imtis veiksmų Palestinos teritorijoje. Ir buvo pas mus atvykę Palestinos atstovai ir jūs pareiškite, kad pozicija, tokios pozicijos bus laikomasi. Tačiau paskutinis sprendimas, apie kurį paskelbė Izraelis, yra pats sudėtingiausias, sunkiausias. Kalba eina apie gal, e, planus aneksuoti dalį teritorijos. Kalbame apie planą, projektą, kurį bandoma įgyvendinti jau dešimtmetį. Taigi, e, reikėtų klausti, ką daro Europos Sąjunga. E, pareiškimai, deklaracijos yra nepriekaištingi, tačiau laikas atskleidžia, kad jūsų žodis nelabai ką reiškia. Pone Borelį, norėčiau, kad atsakytumėte man iš tai kokį klausimą. Ko laukia ES ir kodėl nepripažįsta Palestinos valstybės? Kodėl netaiko asociacijos sutarties antro straipsnio? kodėl nepasipriešina Europos, Izraelio dalyvavimui visose programuose, kurias finansuoja ES. Ir kodėl neuždraudžiame kai kurių gaminių, kodėl ne, ne, nepaskelbėme embargą kai kurioms prekiams. Vienintelė imperija, kuri turi teisę egzistuoti, tai yra tarptautinė teisės bendruomenė, teisės imperija. Ačiū. Muito obrigado. Labai ačiū. Toliau Evin Incir. Vieną minutę. Pone pirmininkė, ponė Jozef Borelį. EPP kolegos kelia klausimą, ką mes čia darome, tačiau EPP turi suprasti, kad kalba eina apie aneksiją ir mes, socialdemokratai, privalome imtis aktyvių veiksmų ir kovoti prie, prieš tokius veiksmus. Uh, aneksijos planai reiškia, kad bus smarkiai paveiktas taikos procesas ir bus sudėtinga užtikrinti dviejų valstybių. Taip. Dviejų valstybių principo įgyvendinimą bus sudėtinga įgyvendinti. Ir tai reikš, kad išauks polarizacija, smurtas, agresija šiame regione. Anekcija reiškia, kad pažeidžiamos žmogaus teisės ir pažeidžiamas antrasis ES Izraelio asociacijos sutarties straipsnis. Ir mes matome, kad tas palaipsnis, palaipsnė aneksija vyksta, vyksta naujakurių nuolatinės, nuolatinė plėtra Palestinoje. Taigi, ponia vyriausiasis įgaliotinį, kokių jūs ketinate simtis veiksmų prieš šią aneksiją, nes mes ES turime kovoti už teisinės valstybės principus, už, už, e, ir užkisti kelią tokiems veiksmams. Dėkoju. E Labai ačiū. Dabar diskusijos pabaigai e, šiomis trim, trimis temomis dėl COVID-19 pasiekmių Honkongo klausimo ir Izraelio veiksmų aneksuojant vakarų kranto teritoriją. Noriu pakviesti pasisakyti vyriausiai įgaliotinį užsienio ir saugumo klausimais Josepui Boreliui. Kiek aš turiu laiko? Kiek jums reikia? Penkios minutės. Na, nemanau, kad penkių minučių pakaktų atsakyti 33 e, prelegentams, bet, kaip įsivaizduojate, negalėsiu pateikti visapusiškų atsakymų, kaip kad norėčiau pateikti. Man malonu dalyvauti šioje diskusijoje, bet būtų buvę geriau turėti daugiau laiko atsakyti jums į jūsų klausimus, bet pasistengsiu kaip tik galiu dėl Izraelio dėl aneksavimo klausimo. Išgirdome įvairių nuomonių, įvairių pozicijų, aš tik tai tą galiu pasakyti. kad iš 27 valstybių narių 25 mano, kad tai prieštarauja tarptautiniai teisė. Galbūt jos klysta, bet jos taip mano. 25 iš 27 valstybių narių aiškiai pritarė pareiškimui, kad visa tai pažeistų tarptautinę teisę. Kodėl apie tai dabar kalbame? Todėl, kad bandome užkirsti tam kelią. Jūs sakote, kad mes nežinome, kokie yra Izraelio vyriausybės planai. Atsiprašau, bet mes puikiai žinome, jie yra viešai paskelbti, yra dal, tai yra dalis koalicinio susidarimo. Aš išgirdau tiesioginius užsienio reikalų ministro paaiškinimus. Vokietijos užsienio reikalų ministras gavo visus. Kągi darome? Darome tai, kas neįmanoma, kad diplomatiškai tai neįvyktų, kad nes Europos. Kodėl ES nepripažįsta Palestinos valstybės? Ji neturi galimybės to padaryti. Ta daro valstybės narės. Kokių priemonių bus imtasi? Žiūrėsime, matysime. Ne, stengsimės numatyti Tačiau be, ma, daugumos pozicija turės tai nuspręsti. Tačiau kai kurie veiksmai tikrai prieštaraus tarptautiniai tvarkai ir to norime išvengti. Dėl Hongkongo ir Kinijos, e, dėl nesutinku su jumis, manau, kad darome viską, ką galime, kad būtų laikomasi tarptautinių susitarimų, kad tai darytų Kinija nes dėl tokios tvarkos buvo susitarta tuo met, kai Didžioji Britanija perdavė buvusią koloniją. Mes irgi esame tą tvarką susinteresuoti. Be to yra santykių, aspektų susijusių su mūsų santykiais su Kinija, kurie bus aptariami būsimame vadovų susitikime. Ir manau, kad turime sutelkti dėmesį į vieną labai svarbų aspektą, kurį jūs akcentavote, kad į krizę, mm, kuri pirmą kartą mus yra ištikusi per ilgą laiką, tai amerikiečių lyderystės krizė susijusi su pasaulinė pandemija, dviejų didžiųjų galybių kova dėl hegemonijos. Taigi tokia ir yra situacija, toks yra kontekstas. Ir atvirai pasakius, nemanau, kad Europa gali sauliaisti nekreipti dėmesio į, tokią, į tokį kontekstą. Ir jai reikalinga jos pozicija dėl e, strateginės autonomijos. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie apsirūpinimą vaistais ir farmacijos produktais, kad mūsų priklausomybė nuo įvežamų gaminių yra tikrai didelė šiuo metu. Ir todėl turime stiprinti savo strateginę autonomiją, už, siekti ginti savo interesus ir vertybės, daryti tai autonomiškai. Ir Noriu pasakyti, kad turime labai aiškiai suvokti, ko norime, ko siekiame ir ką giname ir negalime dėje visada sutikti su jungtinėmis valstijomis, kuomet jos priima įvairiausius sprendimus, nes ne visada dėje tiems sprendimams pritarėme ir todėl negalime paremti jungtinių valstijų. Pavyzdžiui, dėl tarptautinio baudžiamojo teismo JAV pozicija. Aš tikiuosi, kad parlamentas pritarė E, šiam požiūriu šiuo atveju. Kita vertus, turime išlaikyti transatlantinius santykius, tai yra įmanoma, jeigu mus. Me, nes esame tos pačios politinės sistemos atstovai. Nes su, su Kinija priešingai mm, poli, mūsų ir Kinijos politinės sistemos skiriasi. Tačiau kita vertus ne, negalime su Kinija konkuruoti visada ir visais aspektais. Uh, kai kuriais labai svarbiais klausimais mums reikia veikti bendrai. Tikiuosi, ponios ir ponai, kad patikiau atsakymus. Tikrai niekas neketina e, skatinti ginklavimos ir rinktis e, karinius sprendimus, bet dėje e, vyksta karinių konfliktų, kurie vyksta panaudojant ginklus. Pavyzdžiui, Malyje teroristai užpuola taikius gyventojus ir juos žudo. Galime padaryti pareiškimą ir pareikšti, kad tai nebūtų daroma, bet manau, kad būtų daug našiau, jeigu tų tokių valstybių, tokioms valstybėms suteiktume įrankius galimybę apsiginti kitą kartą ir tai būtų ginklai. Ačiū. Labai ačiū, ponė vicepirmininkė. Šiuo ir baigėme šią bendrą diskusiją. Balsuojama dėl rezoliucijos dėl Kinijos įstatymo Hongkongui ir būtinybės ginti Hongkongo autonomiją. E, bus balsuojama dėl to rytoj. Taigi baigiame šią bendrą diskusiją. O dabar tęsime darbą pagal darbo tvarkę po trumpos pertraukėlės. liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, prieš pradedant kitą diskusiją, norėčiau pradėti pirmąjį balsavimą šiandien. Balsuojama bus iki 11.45. Bus taikoma, kaip ir vakar, ta pati balsavimo procedūra. Visi balsavimai yra vardiniai, o balsavimo Rezultatai bus pateikiami interneto svetainėje. Paaiškinimai dėl balsavimo motyvų gali būti pateikti raštu, bet e, išimties tvarka šie paaiškinimai gali, turi apsiriboti 400 žodžių. Dabar pradedame pirmąjį balsavimą ir turite balsuoti iki 11 valandų 45 minučių, o balsavimo rezultatai bus paskelbti 14. 30. Dabar galime tęsti diskusijas. Tolesnė tema yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl kovos su dezinformacija apie COVID-19 ir viso to poveikiui žmogaus žodžio laisvai. Noriu pasakyti Jums, kad ši, šioje diskusijoje nebus spontaniškų pasisakymų, nebus leidžiama naudoti mėlynas korteles. Na ir kaip įprasta, pradedame nuo tarybos atstovo, tai yra atstovės Brnieč. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbėjai nariai. Išskirtinė sveikatos krizė pasaulyje tęsiasi ir ją apsunkina informacijos e, neteisingos sklaida. Mūsų piliečiai su to susidrėjo, o tai sukuria ne tik sumišimą, bet taip pat ir kelia pavojų ir e, gyvybėms bei sveikatai. Kovodamas su šia, šio pavojimu, taryba na, pabrėžia, kad reikia dėti bendras pastabas, pasangas kovojant su šią dezinformaciją tarp įvairių institucijų, bendradarbiaujant įvairioms valstybės narėms ir e, valstybės narėms. Taryba mano, kad reikia taikyti veiksmingius me metodus kovant su dezinformacija, nepažinė žmogaus teisų ir pagrindinių teisų. Ypač mūsų stiprus ir koordinuoti veiksmai turi atitikti demokratinės vertybės, įskaitant žodžio laisvę ir laisvą žiniasklaidą. Visos institucijos, visos valstybės narės, pilietinė visuomenė raginami kovoti su e, informacijos pandemijos e, sklaida. Išvės veiksmų tarnyba, Stratkom darbo grupė ir greito įspėjimo sistema, kuri buvo įkurta prieš rinkimus praėjusiais metais, seka tokią informaciją, mes tokias pastangas remiame. Visapusiškas požiūris visais lygmenimis yra reikalingi, kad būtume stres, kovotume su dezinformacija. Tai reiškia, kad reikia stebėti ir analizuoti tą dezinformaciją ir taip pat manipuliavimo veiksmus įgyvendinti duomenų apsaugos teisklės, skatinti pluralistinę žiniasklaidą, profesionalų žurnalizmą, e, taip pat suvokimą piliečių tarpę. Europos institucijos ir valstybės narės ir toliau turi dirbti su socialinės žiniasklaidos platformomis, kad užtikrintume atskaitomybės standartų laikymasi, skaidrumo, atskaitomybės e, pagarbą. E, Visą tai pabrėžia ir bendras komunikatas, kalbantis apie kovą su dezinformacija. Ten įvertinamas visos priemonės reaguojant į dezinformaciją apie koronaviruso pandemiją ir siūlomi tolesni veiksmai. Pirminkaujantį valstybę dezinformaciją apie COVID-19 labai rimtai vertina ir mes įmės veiksmų, kad užtikrintume artimą bendradarbiavimą su valstybės narėmis ir institucijomis, agentūromis ir organizacijomis, tai taip pat tarptautinėmis organizacijomis kaip pavyzdžiui, PSO. 28 e, sausio mes panaudojame ES krizės reakcijos tvarką ir kartu e, įtraukiame atitinkamus ekspertus iš valstybių narių, institucijų, e, civilinės apsaugos organizacijų. Ir šią prasme ši informacija yra viena, dezinformacija yra viena iš temų, kurią dirbam, ties kurią dirbame nes dezinformacija gali sutrikdyti taikyti priemonės, kovojant su e, krize, taip pat ieškant e, vakcinos, kuriant vakciną. Taip pat kitose platformose taip pat apie tai kalbame. E, politikos ir saugumo komitete, ES teisingumo ir vidaus reikalų videokonferencijoje. Mes suprantame, kad ši tokia dezinformacija ir toliau išliks, turime būti budrus ir stiprinti savo turimas priemonės, atsparumą ir toliau kovoti su tuo tiek viduje, tiek išorėje. Dezinformacija apie COVID-19 stiprina susiskaldimą mūsų kaiminystėje ir Vakarų Balkanuose, Zagrebo Vakarų Balkanų e, vadovų susitikime ES ir Vakarų Balkanų vadovai sutarė, kad reikia stiprinti bendradavimą kovojant su dezinformacija ir kita hybridinė veikla. Kaip pradžioje sakiau, kovojant su dezinformacija neturime pamiršti pusiausvėros tarp piliečių teisų, būti informuotiems ir apsaugoti, ir apsaugoti žiniasklaidos laisvę po COVID-19 pandemijos daugelis valstybė priemė plačių priemonių, kurios turi apsaugoti piliečių laisvę veiksmingai ir piliečių sveikatą veiksmingai. Jos, tos priemonės turi ženklę įtaką pagrindiniams teisės ir demokratijai. Todėl reikia užtikrinti, kad tos priemonės liktų proporcingos, būtų ribotos laikė, ir būtų e, tikrinamos, ar jos e, atitinka šios e, aspektus. Taip pat reikia skleisti informaciją apie teisų pažeidimus. Reikia, kad vyriausybė ženg, remtų žiniasklaidos darbą. Tai yra labai svarbu. Demokratinė diskusija, žiniasklaidos laisvė ir pilietinės visuomenės laisvė nusipelno dėmesio. Tai yra e, taip pat ir prioritetas ir tarybai. Ačiū. Labai ačiū. Dabar mums garbė, kad pas mus yra atvykę du vice, komisijos vicepirmininkai šiai diskusijai. Ir ponas Brelis, vyriausias įgaliotinis, taip pat ir ponė Jūrova, Na, o dabar prašau pana Borelį, vyriausiai galiotinai, pasisakyti šio klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad viruso pandemija lydi info, e, informacijos pandemija. Matome, kad teikiama klaidinga, klaidinanti informacija E, kurią tikslingai skleidžia užsienio veik... E, subjektai. Mes matome, kad tokia dezinformacija gali sukelti tikrą žalą pandemijos atveju, kuomet kyla pavojus žmogaus sveikatai, tai yra dar pavojingiau. Tokia dezinformacija teigia, kad galima išgydyti koronavirusą geriant baliklį. Aš neminėsiu nieko konkrečiai, jokių pavardžių, bet tai buvo e, pasakyta. Arba pavyzdžiui, kad rankų plovimas nepadeda. Taip pat tai gali e, paskatinti nusikaltimus, pavyzdžiui, vandalizmas infrastruktūros atžvilgių, kuriuose valstybės narėse, pavyzdžiui, Niderlanduose. Kovo mėnesį ES lyderiai paragino komisiją ir vyriausiai įgaliotinį imtis veiksmų šioje srityje. Praėjusią savaitę mes parengėm, paskelbėm bendrą komunikatą apie dezinformaciją susijusiu su pandemija. Kartu su kolege ir e, drauge atsakinga už vertybės. Aš paminėsiu, pakalbėsiu apie šį komunikatą. Tai rezumuoja, ką daro ES kovodamas dezinformaciją krizės metu, kaip sustiprinti šios veiksmus. Dezinformacija nepažįsta sienų. Demokratinės sistemos yra dezinformacijos tikslas. Tai kelia pavojų tarptautiniam bendravimui. Taigi, pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie išorinę dimensiją. Ši informacijos pandemija panaudojama užsienio valstybinių ir nevalstybinių subjektų. Dezinformacija iš e, Rusijos klindanti kelia konspiracijos E, teorijas e, ir tai silpnina solidarumą ir e, skleidžia sumaištį. Kinija taip pat dalyvavo tokiuose veiksmuose. Rusijos šaltiniai yra jau seniai žinoma apie tai, bet pastaruoju metu ir Kinija tapo aktyvi. Kinijos šaltiniai skleidžia tokį įvaizdį kaip uh, jų sistema yra geriau pasirengusi kovoti su pandemija, o demokratija kaltinama uh, tuo, kad skleidžia virusą. Na, galima įsivaizduoti, kad tokia propaganda, kai giriamas, giriam, kiekvienas save giria, yra suprantama visiems, bet manau, kad yra ribos ir reikia paaiškinti, pasa, yra viena, kad sakyti, kad uh, pats esi geriausias, bet kita, kita, visai kas kita kaltinti kita, kitus viruso skleidimu. Tai panaudojama kaip ir pagrindas riboti žmogaus teisės ar žodžio laisvę, apie tai kalbėjote anksčiau. Manau, kad ES turi užimti poziciją šio, šio klausimo prasme, kas buvo daroma priešinant šiom tendencijams. Mes skatiname savo strateginę komunikaciją ir diplomatiją vakarų Balkanuose, mūsų kaiminystėje. Mes didame pastangas, e, skelbami nuotinės ataskaitas, e, skelbami tendencijas informacijos prasme ir keičiamės žiniomis su valstybės narėmis, partneriais. Žmonės išorės veiksmų tarnyboje dirba sunkiai ir labai daug šioje srityje. Mes gerai pasinaudojame tomis priemonėmis, kad, kurias turime, kovant su dezinformacija, mobilizavome e, greito perspėjimo sistemą, kuri apjungia visas institucijas ir valstybės narės. Ir tai yra vertingas tinklas. Buvo skirta erdvė pandemijos, prasidėjus pandemijai, e, keičiantis informaciją apie virusą mes stipriname bendradavimą su tarptautiniais partneriais, NATO ir didžiuoju septintuku. Ir greito reakcijos mechanizmas panaudojamas dirbant ir su e, jungtinėmis tautomis. Mes ateityje stiprinsime dar savo veiksmus, strateginės komunikacijos ir viešosios diplomatijos prasme. Skleisime geriausias praktikos pavyzdžius, kovojant su dezinformacija ir greičiau re, bandysime panaudoti greito reagavimo sistemą, dirbdami su partneriais viešą pilietinę visuomenę ir seksime, kur pareidžiama yra žodžio laisvė. Taip pat čia neturime e, konkrečių priemonių, turime priemonės padedant regionams ir vyriausybėms siekiant atskleisti neteisingą informaciją įvairiose srityse. Galėčiau kalbėti ir detaliau, bet dabar gali reikia palikti laiko vicepirmininkiai, kurie atsakinga už skaidrumą ir vertybės, Dėrai Jūrova, kuri papasakos apie darbą socialinės socialinių žiniasklaidos platformose ir komunikacijos srityje. Dėkoju, vicepirmininkė, Dabar mielai išklausysime vicepirmininkės ponios Jurovos. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ką tik išklausėme Josepo e, Borelio. Kalbėjome apie pagrindinius parametrus ir informaciją ir tą naują informacinės pandemijos reiškinį. Matome, kad ši pandemija auga lygiai taip pat greitai kaip e, COVID-19 pandemija. Taigi dėl to ir nusprendėme parengti komunikatą, jį patvirtinti ir komunikato pavadinimas pateikti teisingus faktus. Ta padaryti buvo būtina, nes mums reikėjo informuoti apie tai, kokiu žingsniu buvo imtasi likščioliai kovai su dezinformacija, nes COVID kontekste ne nuo nulio pradėjome kovą su dezinformacija, jau turėjome Elksenos kodeksą ir veiksmų planą tam tikslui. Ir antrasis tikslas buvo uh, parengti sąrašą to, ką reikia padaryti, kad būtų sustiprintos pastangos. Komunikate mes nuosekliai sprendžiame tris dalykus - dezinformacijos šaltiniai, kanalai ir sklaida bei tiks, tikslai, taikiniai. Giuseppas e, kalbėjo apie užsienio dezinformavimo šaltinius ir aš džiaugiuosi dėl to, nes aš manau, kad geopolitinė ES gali materializuotis tik tuomet, jeigu būsime ryštingi, bet mes taip pat turime susitvarkyti ir savus namus. Mes turime sustiprinti mūsų strate komunikavimo strategiją, mes turime savo istoriją papasakoti apie Europą, ES paramą. Koronos krizės metu ir atėjo laikas mums sustiprinti veiksmus ir neleisti kitiems užimti tos erdvės. Dabar kalbant apie komunikavimo ir dezinformacijos kanalus, ypač internetinės platformas. Aš sveikinu tas priemonės, kurių buvo imtasi krizės metu ir reikėjo tikrai to stipraus ryšto ir aš manau, kad tai, kad mes dirbome su platformomis, kad mes kartu parengėme Elksenos kodeksą kovai su dezinformacija, tai tikrai padėjo mums greičiau formuoti naują politiką. Mes sutarėme su platformomis, kad jos skatins e, ryšius su visuomenės sveikatos institucijomis, pasaulinė sveikatos organizacija, organizacija ir išims nuorodas apie neteisingą, te, neteisingus vaistus ar kitas pavojingas priemonės, apie kurias kalbėjo ir ponas Borelis. Toliau Google, pavyzdžiui, blokavo ar pašalino apie 80 milijonų su koronos virusu susijusių skelbimų. Tačiau Tobulinti situaciją dar galime ir Elksinos kodėsas buvo tik pirmasis žingsnis. Mes turime užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę. Piliečiai turi žinoti, kaip informacija juos pasiekia ir iš kur jie ateina. Mūsų bendrame komunikate kreipiamas į platformas, kad jos sustiprintų savo pastangas ir kas mėnesį pateiktų informacijos apie veiksmus ir kom, savo politiką kovai su dezinformacija, COVID-19 srityje, kad ne, vis, ne komisijai, bet visuomeniai būtų atsiskaitoma apie tai, kas vyksta, kad žmonės tiksliai žinotų, ką jie skaito internetu. Taikiniai. Aišku, kalba eina apie mus, kalba eina apie Europos piliečius melas nėra naujas dalykas ir nėra toksai galbūt baisus dalykas. Mane labiau gazdina tai, kad mes tikime tais melais labai lengvabūdiškai ir dėl to mes turime būti atsparesni ir kritiškiau vertinti informaciją. Kaip visuomenė mes turime remti laisvą nepriklausomą žiniasklaidą, faktų tikrintojus, tyrėjus ir mes turime sustiprinti švietimo priemonės skaitmeninio švietimo veiksmų planas, greitai jį patvirtins komisija ir aš ten bus labai konkretus skyrius apie tai, kaip išlikti atsparesniems ir didinti kritinį mąstymą švietimo priemonėmis. Mes e, remsime faktų tikrinimo ir tyrimo veiklą ir per įsteigtą skaitmeninės stebėsenos observatoriją ir mes šį mėnesį 9 milijonus eurų skirpsime mokslinio tyrimų centrams įvairiose valstybėse narėse. Taip pat turime kalbėti šiame kontekste ir apie žodžio laisvę. Žodžio laisvė toliau išlieka mūsų bazinių principų. Tie įstatymai, kuriais numatomi, numatoma baudžiama atskaitomybė, atsakomybė už dezinformacijos skleidimą, tos neproporcingos sankcijos gali pakengti mūsų mechanizmams. Taigi mes privalome uh, pasirūpinti, tada gali žurnalistų darbas būti dar sudėtingesnis, gali atsirasti savicenzūra, atsirasti e, pavojus saviriškos laisvėje. Tai nėra gerai demokratijai. Tai sumenkina mūsų geriausią kovą su dezinformacija. Tai geriausias kovos priemonė yra pluralizmas, aktyvesni piliečiai ir atsparesnės demokratinės institucijomis, kuriomis piliečiai gali pasitikėti. Taigi aš norėčiau būtent tai pabrėžti, nes aš manau, kad kad tai yra labai svarbi mūsų politikos dalis. Aš nenoriu kurti jokios tiesos ministerijos. Kaip žinia, aš gyvenau prieš 89 metus sistemoje, kur buvo tik viena oficiali tiesa, nebuvo jokios pluralistinės žiniasklaidos, jokių įvairių nuomonių, jokių įvairių minčių. Ir konkurencinga idėjų rinka, kurią įgalina žodžio laisvė, yra esminė demokratijoje kaip ir paprastoje konkurencijos politikoje, kur vartotojai naudojasi sąžininga konkurencija ir vienodomis sąlygomis, piliečiai naudojasi ir sąžininga žodžio laisvės konkurencija. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad komunikatas yra pirmasis elementas šiai komisijai reaguojant į dezinformacijos kampanijas. Mes rengėme skaitmenių paslaugų aktą ir Europos demokratijos veiksmų planą, kur kalbėsime apie nelegalų turinį, žalingą turinį, dezinformavimą. Ir šiame kontekste aš tikrai labai vertinu tai, kad mes galime dirbti ties tuo kartu su komitetu, kurį jūs įsteigėte parlamente, nes aš manau, kad bendras darbas iš tiesų duoda gerų rezultatų. Labai Jums dėkoju. Ačiū. Pone vicepirmininkė, dabar išklausysime parlamentarų ir pirmiausia, ponas Bilčika. EPP, Bilčik, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, vyriausias įsigaliotinė, ponė ministrė. COVID-19 situacija dar kartą parodė, kad dezinformacija gali žudyti žmonės, lygiai taip pat, kaip žudo demokratija. Dėl to mes privalome kovoti su melo sklaida ir sveikinu planus sustiprinti ES pastangas kovai su dezinformacija. Mums reikia griežtesnių ES veiksmų kovai su dezinformacijos kampanija iš Rusijos ir Kinijos. Mes turime kalbėti vienu tvirtu europiniu balsu prieš veiksmus, kuriuos Rusija ir Kinija kuriais siekiama sumenkinti mūsų europinę gyvenseną. Tačiau kova su dezinformacija nėra vien tik tai užsienio politikos klausimas. Mums reikia aktyvių veiksmų su, su, su, su socialinėmis platformomis, kurios skleidžia tokią dezinformaciją. Ir sveikinu būtent komisijos pasiūlymą apie tai, dėl to, kad platformos turėtų kas mėnesį pateikti informaciją apie dezinformavimo kampanijas, bet mes turime imtis aiškių teisėkuros veiksmų, kuriais užtikrintumėme, kad visos socialinės žiniasklaidos platformos elgtųsi atsakingai ir skaidriai teiktų informaciją apie kovą su dezinformacija saug, mūsų piliečių saugumo labui, mūsų visų Europoje labui, mes turime apsaugoti faktus nuo melo, mokslą nuo išmonės. Ir ponios ir ponai, mes taip pat gal, galime tai padaryti tik tai dirbdami veiksmingai kartu ES. Dėkoju. Dėkoju ponui Bilčikui. Toliau. Socialdemokratų frakcijos vardu, ponia Piri. Ačiū, ponia pirmininkė. Dezinformacijos ir netikrų žinių sklaida yra nukreipta prieš mūsų visuomenę, tai pamina mūsų demokratiją, tai kenkia mūsų vertybėms, tai kenkia mūsų interesams. Tačiau pandemijos metu, kaip sakė ministrė, dezinformacija kelia grėsmę gyvybei. Ir ne tik tie mirtini padariniai stabdo užsienio veikėjus nuo melo sklaidos. Dezinformavimą sklaidinančios kampanijos iš Rusijos ir Kinijos ypatingai buvo masinio masinės apimties. Ir tokia strategija ypatingai pavojinga esant sveikatos kriziai. Komisijos komunikatas dar vienas žingsnis siekiant solidžios, veiksmingos strategijos prieš užsienio veikėjų kišimąsi. Mums reikia griežtesnių reglamentų. ES susidūrė su beprecedentiniais veiksmais ir čia reikia beprecedentinio atsako. Socialdemokratų frakcija pasisako už tokią kovą ir mūsų iniciatyva šiandieną mes balsuosime dėl specialaus komiteto įsteigimo kovai su užsienio kišimusi ir dezinformavimu. Ir tokie veiksmai yra vienintelis būdas apsaugoti mūsų demokratiją. Europos parlamentas yra pasirengęs tą vaidmenį suvaidinti. Dėkoju. Ačiū. Toliau žodis poniai Pagasartundui. Ačiū, ponė pirmininkė. E, dienos, kuomet e, sulaukėme daugiausia dezinformacijos, buvo tuomet, kai ES institucijos ir parlamentas dar ryštingai nesėmė veiksmų, ko bandydami antremti pandemiją. Būtent tuo ir buvo pasinaudota. Kodėl? Nes e, yra vykdoma strategija susilpninti mūsų demokratinės sistemas ir teisės viršienybės valstybę. Ir būtent ba, taip bandoma išnaudoti silpnasias vietas. E, jie ieško as, žmonių priklausomų nuo melo ir jie veikia kaip nau, nau, nauji kariai, nauja kariuomenė, nauja, naujame mūšio lauke, internete. Ir taip bandoma silpninti mūsų demokratinės sistemas. Tai svarbiausia dar garsiau šaukia ir bando mus bauginti, o mes turime ginti savirauškos laisvę, žaisti švariai ir e, kovoti su e, fanatizmo pandemija kariai mūšio laukia apie tai dar, ne, dar nežino, bet strategai jau apie tai masto, bet mes apsiginsime. Ačiū. Tęsėme. Ir dabar žodis ponui Deman, ID frakcijos vardu. Kolegos, e, atsidūrėme pavojingoje vietoje. Valdžios institucijos e, kalba apie tai, kad iškilo grėsmė vakarų civilizacijos pagrindui, pamatui. Komisija kalba apie veiksmų planą su e, kovai su dezinformacija apie perspėjimo sistemą ir netgi privatus sektorius pasitelkiamas tam, kad būtų kovojama su taip vadinama dezinformacija. Faktų tikrintojai taip pat dalyvauja informacijos tikslinime ir, ir kurgi ta tiesa. Kas jie sako? Man atrodo, kad faktų tikrintojai gaus daugiausia naudos iš to. Žmonės vis mažiau pasitikė tradicinę uh, žiniasklaida ir klasikinėmis partijomis. Todėl aš siūlau sustabdyti šią cenzūrą, kuri tik tai kitaip vadinasi. Ačiū. Toliau žodis ponui Lagodinski, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Niekada nerasime magiško sprendimo, kaip išspręsti visas su dezinformacija susijusias problemas, bet mes esame politikoje ir puikiai žinome, kad retai vienas sprendimas tinka visiems. Tačiau reikėtų aiškiai apsibriežti dėl atspirties taško mūsų, taško. mūsų tikslas ginti demokratiją, o ne jai kenkti. Todėl mums reikia tripusės strategijos, holistinės. Visų pirma, kovoti su geopolitinė e, propagandą iš išorės, taip pat informuoti, šviesti info, e, interneto vartotojus, trečia, ginti asmens nuomonę ir e, žodžio laisvę. Pastarosios savaitės atskleidė e, defektus ir kai kur pasiekėme sėkmės. Europos institucijos ryštingai žengė priekin ir aš noriu padėkoti Boreliu už tai, kad teisingai viską suformulavo. Kalba eina ne tik apie melagingas žinias, apie skirtingų pasakojimų, skirtingų versijų mūšį. Svarbiausia nepapulti į, demo, į spastus paspastus demokratijai. Pavyzdžiui, kaip su informacija apie COVID, kaip Vengrijoje, bandymai užkirsti, už, sutrukdyti laisvai spaudai veikti kaip Lenkijoje arba Bulgarijoje, e, kur buvo tiesiog bandoma informuoti apie e, vilkikų stygių. Neturime pamiršti strateginių tikslų. E, pasipriešindami dezinformacijai turime ginti demokratiją, o ne ją žlugdyti. Dar vienas dalykas. Anonimiškumas yra svarb, svarbi prekė internete. Anonimiškumas gima, gim, gina moteris, vaikus, opozicijos balsus ir todėl niekada ne, negalime atsisakyti atimti šios galimybės. Dar vienas dalykas. <clears throat> Turėtume daugiau investuoti į švietimą, teisingumą, vertybių sistemą ir nemažinti 20 procentų finansavimo šioms sritims, kaip numatyta dabar DFP. Turėtume daugiau investuoti į visuomenės švietimą ir neignoruoti šio aspekto. Tai yra kelias priekin, tai yra galimybė apginti demokratiją. Ačiū, sako pirmininkė. Toliau žodis ponui Delalba. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga išgyvena reputacijos ir pasitikėjimo krizę nuo 2016 breksito katastrofos, kuomet kai kurios es institucijos tikrai nukentėjo dėl, dėl to, kas nutiko. Tačiau tai, tas vyksta nieko nauja. Melas visada egzistavo ir visada melas ateina iš valdžios. Juk Biblijoje e, žaltys e, apgauna Jėvą ir įtikina ją sugundyti Adomą ir jie yra ištremiami iš rojaus. Mane neramina tai, kad komisija pasitelkė išnaudoja galimybę nuspręsti, kas yra teisybė ir kas yra melas ir netgi tam panaudoja e, viešasias lėšas, e, skirdama finansus įmonėms. E, COVID epidemija atskleidė daugybę dalykų, kaip, pavyzdžiui, Kinija elgėsi, bendradama su PSO, kaip elgėsi su savo institucijomis. Parlamentas tikrai neturėtų elgtis taip, kaip e, toje istorijoje Biblijoje. Pirmininkė, tęsėme toliau žodis ponui Lagos, kurio aš nematau salėje ir todėl toliau žodis e, ponui Tomač. Po... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausias įsigaliotinė. E, akivaizdu, kad per visą šį laiką e, mes kovojame ne tik su e, koronos krize ir sudarėme su kitu iššūkiu. E, dezinformacijos pandemija tai tikras sukretimas. Tai bandymas nukreipti dėmesį nuo tikrųjų faktų. Uh, E, Pandemija, ši kampanija vykdoma Rusijos, mes gyvenantis Baltijos valstybėse, Rumunijoje, Bulgarijoje, tai žinome. Pone Borelį, tai išpolis, labai platus e, išpolis prieš Europos sanglaudą. Tai, ką jūs pasakėte, yra tiesa. Mes žinome, kad yra įsipareigojimas, bet reikia ir veiksmų, reikia at,